Mes chers collègues, je vous propose de commencer nos travaux. Gerbiami kolegos, pradėsim darbą. Matėt, ko gero darbo tvarkė. Jeigu pastabų nėra, laikysime darbo tvarkę patvirtintą. Pirmininko pranešimai. žinote, kokiam kalbom galima kalbėti ir klausyti posėdžio, nekartosiu šito, jūs tą turite informaciją raštu. Jūs taip pat gavote dokumentus ir nuorodas, kad galėtumėte rasti tuos dokumentus elektroniniu būdu, kaip ir visi mūsų posėdžiai, šis posėdis yra viešas. Sveikinu nevyriausybinės organizacijos Task Justice Europe lankytojus. Jų yra 15 asmenų, tad džiaugiuosi galėdamas juos pasveikinti mūsų posėdėje. Ir e, skatinčiau juos veikti dar aktyviau informuoti visuomenę apie e, fiskalinius nesklandumus ar anomalijas pasitaikančias Europoje ar pasaulyje nes šios organizacijos veiksmai padeda mums įtikinti vyriausybės, imtis priemonių ir mm, nutraukti vieną ar kitą praktiką, priimti vieną ar kitą teisės aktą. Tai štai. Internautai taip pat mūsų gali klausytis ir stebėti mūsų posėdį internetu. Šiandien vyks labai svarbus posėdis, didžiąją laiko dalį skirsime klausimams, išklausysime ministro, kuris yra atsakingas už e, finansinius reikalus, e, jis yra Niderlandų valstybės sekretorius. Iki jam atvykstant norėčiau Jums pasakyti keletą žodžių apie sprendimus, kurie buvo priimti mūsų paskutinio posėdžių, koordinatorių posėdžių metu. Jūs žinote, kad e, buvo iškilęs mums svarbus politinis klausimas, o būtent e, buvo iškilęs klausimas, koks būtų politinis rezultatas e, mūsų taks 2 komiteto darbų. Buvo kilęs klausimas, ar e, turėsime parengti rezoliuciją ar pranešimą. Didelė balsų dauguma pranešėjai išreiškė pageidavimą, kad rengtume pranešimą, į kurį pateiksime, pateiksime plenariniam posėdžiui ir kaip ir praeitą kartą buvo parinkti du bendra pranešėjai. Jie yra iš socialdemokratų frakcijos du ir ponas Aldė taip pat, e, ponas Stoiler iš Aldė frakcijos taip pat bus vienas iš tų, tų rengėjų. Lyginant su rezoliucija, rengiant pranešimą, yra numatyta prievolėjams skirti daugiau laiko, reikia dirbti visomis kalbomis, pateikiant visus dokumentus visomis kalbomis. Kai mes paskaičiavom, kiek to laiko prireiktų, tai pamatėm, kad praktiškai yra neįmanoma parengti pranešimą, atsižvelgiant į viso tyriamojo darbo apimtį, o to tyriamojo darbo reikės tam, kad būtų galima sukaupti medžiagą tam pranešimui. Uh, Ir tas pranešimas turėtų būti patvirtintas, kai baigsis TAX 2 komiteto darbas, yra birželio antrą dieną, nes pirmininkų suėga mūsų komitetą patvirtino birželio, e, gruodžio mėnesį ir tuomet buvo nuspręsta sukurti TAX 2 komitetą ir jam suteikti šešių mėnesių įgaliojimus. Štai dėl to e, pranešėjai mane įgaliojo kreiptis į pirmininkų suėgą ir paprašyti techninio e, dviejų mėnesių mūsų darbų pratesimo, jeigu pirmininkų svaiga mums tokį sutikimą suteiks, bet aš šiaip manau, kad tas sprendimas bus pozityvus, mes galėsim pateikti pranešimo projektą ir taksdų komitete, gegužės 24 dieną tas pranešimas bus pristatytas, paskui dėl jo balsuosime, dėl pakeitimų balsuosime birželio 20, kad paskui plenarinėme posėdėje sesijos metu Liepos mėnesį būtų balsuojama dėl šio pranešimo. Dėl šio pranešimo, taigi tokią informaciją pertusiu pirmininkui Šulcui. Mes, kita vertus, patvirtinome kvietimus į klausimus. E, taip pat esame numatę bendrų darbų sąrašą, esame numatę siūsti delegacijas į užsienį. Mes čia pirmiausia turėjome omeny poną Moskovičį. Bendratarbiaujant su Ekon komitetus jau buvo pakviestas, mes šiandien išklausysime uh, Niderlandų atstovą, pirmininkaučios valstybės atstovą, pirmą kartą vyks toks susitikimas ir jeigu įgaliojimai bus pratesti, tai tuomet su koordinatoriais pasitarę renksime e, klausimus pusmečio pabaigoje. Mes taip pat esame numatę išklausyti du kitus komisarus, kurie bus komisaras Vastageris atsakingas už konkurencijos klausimus, jis jau taks vienas komitete buvo išklausytas, jis aktyviai labai veikė, siūlydamas procedūras, taikomas valstybės pagalbai. Ir pasak komisarės, tos procedūros taikytinos tada, kai tos, kai to, tos pagalbos priemonės nedėra su konkurencijos tiklimis. Šiems klausimams buvo surinkta balandžio ketvirtoji. Koordinatoriai taip pat pageidavo išklausyti komisarą e, Hill, jis atsakingas už bankų sektorių, už finansinę veiklą, koordinatorių valia buvo pareikšta mūsų komitetui taip pat, siekiant išsiaiškinti, kokį vaidmenį bankai gali suvaidinti. E, ir kaip kartais parengiamos įvairios e, fiskalinės schemos, norint išvengti tam tikrų e, taikomų jiems priemonių. Lordo Hilo atsiklausus, kol kas yra aišku, kad datos neturime, nes jis yra atsakingas už E, rekomendacijų, o tiksliau ataskaitų apie kiekvieną šalį e, rengimą. Ir tas tekstas bus pateiktas pirmiausia Europos komisijai, kai jis, kai jis pasirodys, kai jau bus parengtas. Ir be abejo, gavus komisijos patvirtinimą, e, tas tekstas bus pateiktas mums, o tas vėlas bent jau taip planuoja darbus. Kiti komitetai tokie kaip Ekon, kaip Jūri komitetas, irgi yra suinteresuoti tuose klausimuose dalyvauti ir mes kartu su jais apsitarsime, kaip čia padarius, kad jis galėtų iš, būti išklausytas mūsų komitete, bendradarbiaujant su tais kitais dviem kompetentingais komitetais, e, nes yra buvę tokiu atveju, kai buvo rengi, rengiami bendri klausimai kai dėl kitų klausimų. Šį kartą esame numatę tai, e, ko nedarėme taks vienas komitete arba kas buvo reta praktika ten. Bus kalbama apie tokią pakankamai specifišką e, jurisdikciją. Taigi kovo 14 numatėme klausimą šią temą Džersio atstovai bus ir Geramzi atstovai taip pat. E, taigi bus rengiami vieši klausimai, dalyvaus mūsų komitetas, o rytaus dieną, kovo 15, mes išklausysime Andoros, Liechtensteino ir Monako atstovus. Tad būtų iš tikrųjų įdomu sužinoti, kokios taisyklės tose šalise yra taikomos ir kodėl. EBPU rekomendacijos pagal BEPS veiksmų planą keičiasi ar nesikeičia e, ir kodėl, atsivelkiant į tų šalių statusą, tiksliau, kodėl taikomos vienos ar kitos mokestinės nuostatos įmonėms. Koordinatoriai be kita ko pageidavo pakviesti ir tarptautinių įmonių atstovų, iškilo tie patys sunkumai, kaip ir taks vienas komitete dirbant. Tenka nuspręsti, pagal kokius kriterijus turime pasirinkti tas kviečiamas tarptautinės įmonės. Nes mes galime pakviesti ribotą tų atstovų skaičių. Mes norėtume pasikviesti tuos atstovus naudingai diskusijai, Ir dėl to negalime pakviesti visų, kad tos sumai būtų pernelyg daug. Koordinatoriai parinko kai kuriuos kriterijus ir buvo nuspręsta, kad bus kviečiami atstovai tų, prieš kurias yra pradėtos tam tikros procedūros už pažeidimus. Jos gali būti pažeidusios mokesnės taisyklės ir procedūras gali būti pradėjusi Europos komisija arba kitos kompetentingos struktūros. Taigi, bus kviečiami atstovai tų tarptautinių įmonių, kurios, kurių atstovai jau yra čia lankėsi. Taigi kviesim Google atstovus, juos jau esame čia išklausę, bet Apple ir Google jau davė savo sutikimą, jų atstovai atvyks, Fiat įmonė. Iš pradžių buvo atsisakiusi tokio kvietimo, dabar sutiko dalyvauti Ikėjos grupės atstovai. Vieną kartą dalyvavo klausimuose ir dabar sulaukime naujos informacijos, noriu padėkoti žaliųjų frakcijai, kurie mums pristatė net universitetinę studiją apie tai, kokie jau finansinių schemų buvo priškūrusi įkėja siekdama mokėti mažiau mokesčių. Mes taip pat laukiame atsakymų iš McDonaldo įmonės Mes juos išklausėme pernai, tačiau nuo tada buvo pradėtas dar tyrimas, jį jojomėsi Europos komisija, taip pat Starbucks grupės atstovai atvyks, kurie anksčiau atvykti buvo atsisakę. Taigi tas sąrašas dar nėra baigtinis, jeigu atsiras kažkokių naujų įdomių elementų, mes savo sąrašą papildysim. kai dėl finansų ir bankų sektoriaus buvo priimtas štai koks sprendimas. Policy Department A parlamento e, pasiūlė ir mes pritarėm, kad šis politikos departamentas ir mūsų sekretoriatas surenks darbo grupės posėdį bus pateikti rezultatai tų akademinių darbų, kurie buvo parengti dėl finansinio sektoriaus vaidmens, plan, atliekant agresyvų fiskalinį planavimą. Šios darbo grupės posėdžiui įvykus bus keičiamasi nuomonėmis su bankų, su finansinių institucijų atstovais, skirtingai nuo banko atstovų išklausimo, kurį mes atlikome TAX 1 komitete, galbūt kokias į BNP Paribą, Berkleis ir kai kurie kiti bankai dabar būtų klausima banko atstovų apie santykius bankų su savo klientais, apie tai, kaip klientams patariama, kaip padedama rasti geresnės fiskalinės strategijas. Mes susitarėm su koordinatoriais, kokius bankus kviesime Aš nenorėčiau to skelbti viešai, nes elementarus mandagumas mums diktuoja tai, kad turėtume pakviesti suinteresuotus asmenys ir sulaukti jų sutikimo prieš skelbiant viešai, į ką mes kreipiamės. Lygiai taip pat ir su atskirų įmonių vadovais kviečiame vienos ar kitos įmonės vadovus. Turime sulaukti jų atsakymo, kad nebūtų taip, kad žmonės iš spaudos sužino, kad mes jau paskelbėm, kad jie yra pakviesim su posėdį. Tiek būtų dėl klausimų. Taip pat esame numatę klausimą. Koordinatorių posėdžio metu E, tik bus rengiamas ir toks klausimas, kur galės dalyvauti žurnalistai ir žurnalistams sudarysime galimybę, tiksliau sudarysime galimybę žurnalistus pakviesti į tą viešą klausimą, kad jie galėtų pamatyti, kaip vyksta mūsų prasinis posėdis su galimybė klausti. Kai dėl delegacijų? Vizitai užsienį. Mes esame numatę du vizitus. Vienas vizitas būtų į Kiprą, Datos jau pasirinktos tai yra balandžio 15 diena ir mes taip pat turime programos projektą, kurį esate gavę. Kitas vizitas ypatingai svarbus į Vašingtoną, gegužė 16 savaitę. Tai būtų tas susitikimas, kur būtų su susitinkama su Junktinių valstybių kompetentingų struktūrų atstovais, su kongreso atstovais, Voizenmits komitei atstovais, taip pat su finansų komiteto atstovais Senato. Mes ieškom galimybių surenkti bendrą posėdį su abiem mano minėtomis struktūromis, išklausyti jų atstovus. Be abejo, tai yra svarbu, kadangi Jungtinėse valstijose prasideda rinkiminis laikotarpis ir ši tema yra viena iš svarbiausių e, temų diskusijai tarp visų kandidatų į prezidento postą. Paskui, kai bus paskelbtas BEPS veiksmų planas, svarbu yra, kad ne tik valstybės narės Europos Sąjungoje E, parengtų rekomendacijas, įtraukdamos EBPO rekomendacijas į savo teisyną, bet reikia, kad ir kitur vyktų panašus veiksmai, priešingų atveju mes e, vienpusiškai tik prisimtami įsipareigojimus pralaimėtume, jeigu to nedarytų mūsų partneriai anapus Atlanto. E, ta pačia dvasia mes sieksime kuo daugiau politinių vadovų įtraukti mūsų pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo darbų barą. Esame nusprendę surenkti tris tarp parlamentinius posėdžius. Vienas vyks balandžio 18 dieną su 28 nacionalinių parlamentų atstovais. Darbų pagrindas bus Europos komisijos pateiktas teisėkūros paketas. Pieras Moskovičiai mums prieš kelias dienas jį priestatė, gegužės antrą dieną Paryžiuje, EBPU vyks konferencija, kurią bendrai rengia EBPU ir TAX2 komitetas. Tai bus premjera, nes dalyvaus ir nacionalinių parlamentų atstovai, 80 šalių atstovus EBPO įtraukė į BEPS veiksmų plano rengimą. Na ir galiausiai mes čia, kaip jau sugarinys, jūs gegužės antrą ir dar viena data, dėl kurios reikės apsispręsti, būtų planas susijęs su DEVE e komitetu. Mes norime taip pat pakviesti besivyštančių šalių atstovus parlamentarus, kad galėtume su jais padiskutuoti, kokių nuostolių patyrė jų šalis dėl pernelyg agresyvaus fiskalinio planavimo. Na ir galiausiai mes baigiame renkti, nors tai buvo pakankamai komplikuota ir dėl politinių ir administracinių priežasčių, tačiau mes jau baigėme parengti tas sąlygas, kuriuoms esant dokumentai, kurių negavom arba kuriuos gavom nepilnus, taks vienas komitete, pavyzdžiui, kad, kad tuos dokumentus galėtume gauti. E, taks du komitetų nariai galės gauti Elksenos kodekso e, dokumentus su, ir, ir tos, tie dokumentai bus daug išsamesni, juos gauti bus lengviau ir juos gauti bus galima pačiame Europos parlamente. Dar turime kai kurių praktinių sprendimų numatę, bet dar turime padiskutuoti su kompetentingomis Europos parlamento struktūromis tačiau dokumentus jau gausime. Europos komisija mums juos pateikia. Koordinatoriai praeitą savaitę šią temą išklausė taksud naują generalinį direktorių. Mes po to posėdžio apibendrinome dar kartą išsakydami, kokių dokumentų mums reikia, pateikėm jų sąrašą ir jis turi netrukus artimiausiomis dienomis patvirtinti, kad be tų dokumentų, kuriuos jau turime, mūsų e, prašymų į sąrašą įtraukti dokumentai mums turi būti pateikti. Jeigu taip neįvyktų, mes dar kartą kreipsimės į Europos komisiją. Niderlandų ministras, vadovaujantis taryboje kofine, ponas Vybės netrukus prie mūsų prisijungs. Jis, kaip jau sakiau, atstovauja tarybai šiuo metu, galėsime jo paklausyti, kokia yra jo pozicija dėl galimybės parlamentarams gauti tarybos dokumentus ypač posėdžių protokolus. Nes, kaip žinia, tarybos sekretoriatas suri tos dokumentus. Pavyzdžiui, kad ir Elksanos kodekso grupės dokumentus. Ir aš tikiuosi, kad taryba laikysis atviresnės pozicijos negu iki šiol. Tiek, gerbiami kolegos, apibendrinau tuos sprendimus. Svenas, prašau, žodžiu, prašau. Euh, Ačiū už šį išsamų apibendrinimą. Meeting, uh, Norėčiau pasidalinti informaciją iš koordinatorių posėdžio. Numatėme keistis nuomonėmis su komisija ir su komp generaliniu direktoratu konkrečiai. And we, we learned that... Ir e, sužinojame, kad komisija teturi išteklių ištirti kelis e, fiskalinės valstybės pagalbos atvejus. Taigi dabar pasiremdami teismo sprendimais, žinomais, žinomose bylose mes norėtume, kad būtų ištirti visi kiti panašus atvejai ir kad nesumokėti mokesčiai būtų kompensuoti, bet atrodo, kad to padaryti bus neįmanoma. Aš manau, kad tai stipriai pažeidžia lygybės prieš įstatymą principą, nes e, kai kurios korporacijos gali pasilaikyti teismin, e, mokesnę naudą, kurią jos yra gavusios. Negalime pritarti tam, kad komisija dėl to, kad trūksta išteklių ir personalo, negali užtikrinti lygybės prieš įstatymą ir susigražinti tų mokesčių, kurie nebuvo sumokėti Europoje kai kurių korporacijų. Ačiū gerbiamas kolega, labai svarbus klausimas, jūs įminėjote ir koordinatoriams ir aš manau, kad pranešėjai taip pat šį klausimą iškels. Ačiū atvykusiam ministrui, ponui Erik Vybis. Jis yra tarybai pirmininkančios valstybės narės atstovas ir yra valstybės sekretorius atsakingas už finansus. Džiaugiamės, ponė ministrė, jūs vėl matydami mūsų posėdėje, buvome susikę prieš keletą mėnesių. Hagoje įvyko tas susitikimas mūsų komiteto Delegacija vyko į jūsų šalį ir ten vyko tas susitikimas mūsų darbo vizito proga. Mūsų labai domina, kokia yra jūsų nuomonė, tiksliau, kokia yra darbo programa Niderlandų mums rūpima tema. Europos komisija pateikė teisės aktų paketą, reaguodama į BEPS Action Plan rekomendacijas, kurias parengė EBPO. Mes taip pat su įdomu išklausysime Niderlandų pirmininkaujančių ES nuomonės dėl CCCTB ir dėl harmonizavimo e, priemonių, e, kai norima harmonizuoti pelno mokesčius įmonėms. Tai yra priemonė rengiama šiuo metu Europos komisijai. Komisija. Komitetas, tiksliau, TAX 1 pateikė kai kurias rekomendacijas ir mums būtų įdomu sužinoti, ką mano apie tai pirmininkaujantis Niderlandai. Taip pat klausimus jums užduos ir kolegos dėl to, kas vyksta Olandijoje, kaip dirbama, nepaisant to, kad dabar Niderlandai yra pirmininkaujanties valstybė. Taigi, suteiksiu jums žodį dešimčiai minučių bendro įvado, o paskui kolegos jau jums užduos klausimus penkių, po penkias minutės skirsime klausimų atsakymų seansui. Pone ministrė, pone pirmininkė, žodis jums. Does this work? Yeah. Well, let me thank you. Kągi, noriu padėkoti Jums už e, pakvietimą pirmininkaujančiai valstybėje atvykti ir paaiškinti kai kuriuos mokesčių politikos klausimus. E, Gal e, neprieštarausite, jei kalbėsiu angliškai, Eurogrupėje mes taip esame įpratę. Kaip ir jūsų pranešime akcentuojama e, nepageidautino ir agresyvaus mokesčių planavimo problemos e, yra valstybių narių ir EBPO darbo tvarkės centre, nepamirškime čia ir G20 ir e, pirmininkaujantis Niderlandai tęs Luksemburgo pradėtą darbą. Mes žinome, kad e, mokesčių slėpimas, sukčiavimas ir vengimas buvo vienas iš Luksemburgo prioritetų. Mes ir taip pat e, ekofino ministrų tarpę šį prioritetą išlaikysime. Per pastarąjį semestrą mes matome, kad EBPO ir G20 yra nemažai nuveikta, o taryba yra nusiteikusi įgyvendinti konkrečiai BEPS išvadas, e, kurias parengė EBPO. <clears throat> Mes taip pat nusprendėme, kad e, taryboje nusprendėme, kad e, pirmiausia reikia remtis ES teisės aktais. Komisija sureagavo į šį raginimą, šį, šį sausį pateikdama tarybai mokesčių, kovos su mokesčių vengimu dokumentų rinkinį, o Niderlandai savo ruoštų parengė savo kelio gairių žemėlapį, kelio gairių planą, kuriame numatyti konkretus veiksmai siekiant kovoti su mokesčių bazės erozija perkeliant pelną su vadinamuoju DEPS. Mes esame numatę trumpalaikės, vidutinės trukmės ir ilgalaikės priemonės. Ten e, galima labai aiškiai pamatyti, kokiu žingsniu su kiekvienu dokumentu dirbant siekime taryboje pasiekti. E, sparčios pažangos mes e, norime tokiuose srityse kaip e, kovos su mokesčių vengimu direktyvos srityje, rengiant vadinamąją DAC 4 direktyvą ir reformuojant e, verslo apmokestinimo elgesio kodeksą. <clears throat> E, tai labai dideli iššūkiai kai kuriuose Jūsų darbo grupės susitikimuose aš mačiau, kad e, yra nepaprastai sunku suderinti valstybių narių specifines pozicijas ir užpildyti egzistuojančias spragas. Turime užtikrinti, kad e, valstybės narės e, gaus mokestinės įplaukas, bet tuo, tuo pat metu išliktų konkurencingomis tarptautinėje plotmėje. Aš nekalbėsiu šiandieną apie konkrečių valstybių narių mokesčių režimus, tame tarpe ir apie Olandijos, bet tik tai paminėsiu, ką mes taryboje ketiname veikti ir ką veikiame iki mūsų pirmininkavimo pabaigos. Visų pirma, paminėsiu keletą iš mūsų prioritetų. Sakysime, ataskaitos pagal atskiras valstybės ir DAC 4 direktyva. Pirmininkaujantis Niderlandai siekia greito politinio susitarimo dėl automatinio informacijos mainų tarp mokestinių įstaigų, mokesčio administravimo institucijų. Mes iš tikrųjų dirbsime nenuleisdami rankų, kol paliek, pasieksime susitarimą. Mes tikimės, kad per kovo ECOFIN posėdį jau pasieksime tokį politinį susitarimą ir tikimės, kad mums pavyks tai padaryti. Mes, e, aišku, lauksime ir Europos parlamento nuomonės. Kitas prioritetas - tai direktyva dėl kovos su mokesčių vengimu. Mm, nauja direktyva, bet mūsų požiūris panašus. Siekiame greitai politiškai sutarti dėl šios direktyvos. Techninis direktyvos svarstymas prasidėjo ir sieksime bendrą sutarimą pasiekti kuo galima greičiau. Ir tikimės, kad dar mums pirmininkaujant iki šios vasaros. Kita direktyva yra palūkanų ir autorinių atlyginimų direktyv, direktyva. E, per diskusijas svarstama, ar nereikėtų į šią direktyvą įtraukti minimalaus veiksmingo apmokestinimo nuostatą. Kalbant apie verslo apmokestinimo elgesio grupę, galvojame, kaip reformuoti šios grupės valdyseną, e, skaidrumą, atsižvelgiant į tai, kad ECOFIN e, gruodžio išvadose paragino siekti tinkamos pusiausvėros tarp tos grupės e, skaidrumo stiprinimo ir grupės svarstymų konfidencialumo užtikrinimo. Ta grupė privalo problemas e, svarstyti diskretiškai, konfidencialiai, bet tuo pat metu ir užtikrinti demokratiją savo veikloje. Taigi užtikrinant e, maksimalų skaidrumą, e, visi esame toliau suinteresuoti, kad grupė galėtų renkti diskusijas, kurios duotų konkrečių rezultatų. Toliau, pirminkaujantį valstybė yra numačiusi darbo tvarkiai įtraukti PVM sukčiavimo problemas, bet tiesą sakant, kad jeigu kalbame apie sukčiavimo žalą PVM srityje, tai ji daug kartų viršyje tokią žalą, kuri patiriama įmonių pelno mokesčių srityje. Ir todėl tai yra mūsų prioritetas. Greta tradicinių priemonių ketiname ieškoti naujų novatoriškų novatoriškų priemonių. Aš norėčiau, kad e, Transaction Network analizės priemonė, tai yra sandorių tinklų analizės priemonė būtų kuo plačiau naudojama. Mes turime tokios pati, patirties Olandijoje, kad e, turimi PVM duomenys galėtų būti panaudojami patikrinant teikiamas ataskaitas tuo pat metu neuždodant bereikalingos naštos sąžiningai dirbančiams įmonėms. Apie tai e, ketinu pasisakyti vienoje iš ECOFIN sesijų ir įtikinti savo kolegas, kad e, jie turėtų šitoje srityje taip pat darbuotis. E, žiūrėsime ir į kitas potencialias kovos su mokesčių vengimų priemonės, galvosime apie keletą bandomųjų projektų kovojant su PVM sukčiavimu. Taigi, <clears throat> pirmininkaujantis Niderlandai puikiausiai supranta poreikį pažangos, kovojant su mokesčių sukčiavimu, vengimu ir slėpimu. E, šios problemos aktualumas e, yra ypatingai didelis. E, mes ketiname šiuos dokumentus ECOFIN svarstyti veiksmingai ir visą apimančiai ir siekti bendro sutarimo dėl daugelio dokumentų. Ir e, šioje dvasioje man įdomu bus išgirsti ir jūsų nuomonės. Euh, Ačiū, ponė ministrė. Jūs kalbėjote apie PVM, be kitako. Mūsų komitetas taksudu nėra kompetentingas nagrinėti PVM klausimus, bet ekon komitetas rengs šią temą pranešimą ir be abejo turėsit progą su jais padiskutuoti detaliau. Pereikime prie kalbėtojų sąrašo ir dabar, kaip jau sakiau, mūsų tradicija yra tokia, kaip ir daugelį Europos parlamento komitetų kalbėtojas. Ir E, pakaistas asmuo tarpusavį diskutuoja penkias minutės, tad kvieščiau kolegas nekalbėti per nevyk ilgai, kad galėtų ministras dar ir atsakyti. Pradedame nuo dviejų bendra pranešėjų ir pirmiausia, Jepikofot klaus. Socialdemokratų frakcijos vardu, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir noriu padėkoti ponui VIPS, turiu pasakyti, kad labai patenkintas, jog atvykote į mūsų komiteto posėdį ir mes turime galimybę dabar padiskutuoti. Socialdemokratų frakcija ypač domina ambicingi Niderlandų kaip pirmininkaujančios e, valstybės narės planai, e, nes jūs susibrėžėte užtikrinti desnį skaidrumą, kovoti su PVM sukčiavimo atvejais, mokesčių vengimu ir slėpimu. Ir aš e, išgirdau, kad jūs minėjote kai kurias datas konkrečias, bet norėčiau, kad e, daugiau informuotumėte apie numatytus darbų terminus. Dabar e, valstybių narių ataskaitos jos turėtų būti skelbiamos viešai. Žinau, kad jūs pirmininkavimo pradžioje sakėte, norėtumėte, kad komisija atliktų savo vertinimą. Nors aš nelabai tikiu, kad komisija tai atliks, bet mums būtų įdomu žinoti, ar jūs ketinate, kad apie valstybės narės skelbiamos e, ataskaitos būtų skelbiamos viešai. Ar jūs ir toliau to sieksite? Taigi, ar jūs sieksite tokio tikslo ir jeigu taip, tai kokiomis priemonėmis? Jūs taip pat minėjote Elgesio kodekso grupę. Malonu, kad įtraukite šios grupės reformą į savo planus, nes tikrai jos veikla turėtų būti skaidresnė, turėtų būti visiems aiškiau, kaip dirba kodekso elgesio grupę, nes klandė įvairiausi gandai institucijose, todėl norėčiau, kad jūs um, papasakotumėte, ar gal jau priimtas sprendimas, ar bus priimtas sprendimas dėl veiksmingesnio ir skaidresnio elgesio kodekso grupės darbo. Jeigu pažiūrėsime kaip veikia Niderlandai, kurie dabar pirmininkauja. Pavyzdžiui, paskaitysime penktų, šeštų metų protokolus, tai pamatysime, jog Niderlandai prieštaravo labai e, rimtoms priemonėms, kurios turėjo padėti kovoti su agresyviu mokesčių planavimu. Todėl įdomu, kad jūs įtraukite šį klausimą į savo e, darbo planus, bet norėčiau išgirsti daugiau. Atsakymas, ponas Veips. Na, ataskaitos apie valstybės narės ir jų viešinimas. Taip mes siekiame, kad tam tikros redakcijos ataskaitos apie atskiras valstybės narės būtų skelbiamos viešai, o dėl to, kad mes visai stumsime šį reikalą, na, gal ne visai tinkamas žodis, mes aišku sieksime užsibriešto tikslo, bet jeigu, pavyzdžiui, vertinimo rezultatas teigiamas, tai nebejotinai visi tikriausiai sutiks, kad ataskaitos būtų skelbiamos viešai. Nereikia pamiršti, kad susitarimas dėl tokių ataskaitų viešinimo pareikalaus daug darbo, o atsižvelgianti terminus, nes jūs iš tiesų tai norėjote aiškiau paklausti apie terminus, tai aš manau, kad mums pavyks pasiekti susitarimo dar pirmininkaujant Niderlandams. Bet pirmiausia, reikia palaukti vertinimo ir visiškai sutinku su jumis, kad Galbūt tai galės būti ir teigiami įvertinimai, nors nelabai tikėtin, kad komisija juos atliks, kaip jūs sakėte. Dėl Elgesio kodekso grupės. Iš tiesų, čia keletas dalykų, kurios dera pastebėti. Pirmiausiai, tai tos grupės darbo įgaliojimai nes jų mandatas ne visiškai yra aiškus, jeigu jau atvirai kalbame, bet e, darbas vyksta ir aš tikiuosi, kad e, jis duos rezultatų, kad pasieksime pažangos. Kitas dalykas - tai skaidrumo klausimas. Dabar tai madinga tema, ypač kai kalbame apie Elgesio kodekso darbo grupę, Ir um, Elgesio kodekso darbo grupės ataskaitos yra rengiamos ir jūs, uh, kai su juo susipažinsite, tai matysite, kad svarstomas ir um, geresnės prie viešos prieigos prie jų dokumentų klausimas. Taigi dabar, kai kalbu tarybos vardu, aš negaliu jums pateikti kažkokių išvadų, nes dar tų išvadų nėra. Bet tikrai valstybės narės ir mes iš savo pusės esame tvirtai įsipareigoję pasiekti pažangos. Ačiū. Dėl paskutinio punkto. Pone ministrė, norėčiau pasakyti, kad tai labai komisija aktuali tema ir mūsų komitetui taks labai aktuali tema. Mūsų šiek tiek nustebino tai, kad teko konstatuoti, jog e, Elksenos kodekso grupės dokumentai, kuriuos perdavė mūsų Europos komisija, kai kuriais atvejais buvo cenzūruoti. Nes kai kurios valstybės narės tiesiog priešinosi tam, kad jų darbo dokumentai būtų viešai paskelbti. Pusė valstybių narių sutiko tuos dokumentus skelbti, e, kita pusė ne. Ir labai gaila, kad atsirado pusė tokių valstybių, nes kai kurios valstybės sudaro tokį įspūdį, kad nori kažką nuslėpti, tuo tarpu, kai kitos valstybės laikosi skaidrumo principų. Aš manau, kad mes turime siekti kuo didesnio ir visuotinio skaidrumo ir panašius klausimus turbūt kels ir kiti kolegos. Mikael Toirer. Jis yra mūsų antrasis bendra pranešėjas. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė. Ministrė, jūs atstovaujate pirmininkaujantiems Niderlandams taryboje. Noriu padėkoti, kad atvykote į mūsų posėdį, nes mus itin domina, kad jums pirmininkaujant, jūsų valstybei pirmininkaujant būtų pasiekta mokesčių srityje pažangos. Jūs žinote, kad ataskaitose Tax One ataskaitoje yra pateikta nemažai rekomendacijų ir jūs ketinate jas įgyvendinti mokestinės bazės mažėjimo ir pelno perkelimo kontekste. Ta Tax One ataskaita nurodo, kad yra 20 gana sudėtingų mokestinių sistemų veikiančių valstybėse narėse, susidaro teisinės spragos, kurios leidžia išvengti mokesčių mokėjimo. Taigi, kalbant tokia gaida, mums susidaro įspūdis, kad Niderlandai pagidauja pradėti dėrybas šioje srityje. Kita vertus, mus pasiekia žinios, kad įpareigojantys sprendimai, ypač patentų dėžutės atveju vargu ar įmanomi. Taigi norėtume, kad jūs daugiau paaiškintumėte, nes tai labai svarbu. Antras klausimas. Kaip jūs ketinate išvengti pelno perkelimo už Europos Sąjungos ribų ateityje į tas šalis, kuriuose apskritai mokesčiai nemokami, taip vadinamus mokestinius rojus. Turiu pasakyti, kad 11 milijardo dolerių Google bendrovė perkelė į savo sąskaitas mokestiniuose rojuose. Ir ką jūs, kaip pirmininkaujantį valstybę, padarysite, kad tokių modelių būtų išvengta Europos Sąjungoje? Ačiū. Ponas Vyps. Na, pirmiausiai norėčiau išsklaidyti greta mane sėdinčio kolegos nerimą, kad kai kurios šalis anksčiau nepateikė tam tikros informacijos. Aš manau, kad iš tiesų yra tam tikrų skirtumų, ypač kai kalbame apie Elgesio kodekso grupę. Ir reikia skirti du laiko periodus praeitis ir dabartis. Taip yra konfidencialumo reikalavimas, kurio pagėdauja valstybės narės ir tokį reikalavimą reikia gerbti. Tai viena, kita, kad dabartiniu metu siekiama užtikrinti didesnį šios grupės veiklos skaidrumą. Pirmininkaujantis Niderlandai, o aš dabar kalbu būtent pirmininkaujančios valstybės vardu, mano, kad reikia laikytis konfidencialumo susitarimų, kuriuos, pavyzdžiui, yra sudariusi Niderlandų karalystė, jos vyriausybė. Ir derinti tai su didesnio skaidrumo galimybėmis. Taigi negalima vienareikšmiškai atsakyti šį klausimą. Toliau, ponia Toirer, jūs sakėte, kad pasiekė jūs žinios, kad patentų dėžutės klausimas nėra svarstomas, jeigu aš teisingai jūs supratau. Na, nežinau, ką jūs e, turite galvoje. Taip, e, ponas Toirar, mus e, pasiekė žinios, kad dėl patentų dėžutės ES nebus priimti teisiškai įpareigojantys sprendimai ar tai teisės aktai. Na, nežinau dėl tų žinių, bet darbas dėl patentų dėžučių prasidėjo ir mes spaudžiame valstybės narės keisti patentų dėžutės sistemas. Pagal naujausią įsitvirtinusią praktiką, beje, jau ir šiais metais nemažai valstybių narių padarė, atliko tam tikrus pakeitimus. Patentų dėžučių sistemų yra labai įvairių ir jas e, reikia tvarkyti. Nežinau, iš kur ateina tokios neraminančios žinios, bet tuo tarpu galiu pasakyti, jog šioje, sprendžiant šį klausimą e, pasiekta pažangos. Dabar pelno perkelimas iš ES į mokestinio rojaus šalis tai yra tyčinis mokesčio vengimas ir todėl reikia taikyti kovos su mokesčių vengimo priemonės. Kai kurios priemonės jau pasiūlytos, kai kurios priemonės egzistuoja, tos, kurios pasiūlytos yra skirtos būtent a, tokio pelno perkelimo galimybė užkirsti. Nes jau priimtos priemonės, kurios užtikrins, kad pelnas nebus perkeltas ir kad mokesčiai bus sumokėti. Pona Soirer, ar teisingai aš jūs supratau, pone pirmininkė, jūs pritarėte Europos komisijos pasiūlymui priimti uh, Europos Sąjungos lygmens teisės aktą reglamentuojantį inovacinės patentų dėžutės. Ar aš teisingai jūs supratau? Atsakymas. Praėjusiais metais EBPO ir uh, Elgesio kodekso darbo grupėje pritarta patentų dėžučių sistemų reformavimui. Ir nemažai valstybių ėmėsi tokios reformos. Na, nemanau, kad reikalinga direktyva reglamentuoti tai, kas jau reglamentuojama. Nes patentų dėžutės sistemų problema šiuo metu yra sprendžiama. Pirmininkas, taigi atsakymas būtų taip, o gal jūs nesusikalbėjote? Na, reikės uh, atidžiau panalizuoti visą tai. Mes šiek tiek viršim laiką, tiems, kuris buvo skirtas dviems pranešėjams, kviečiu kitus to nedaryti apie, apie frakcijos vardą, nu tą hupner, prašau. Thank you, e, thank you, Danta Hübnerui, APP. E dėkoju pirmininkė, dėkoju ministrė, kad atvykote, dėkoju taip pat, jeigu teisingai jūs suprantu, už tai, kad pirmininkantis Niderlandai E, kalbant ne tik tai apie tų ES aisančių įstatymų prieimimą, bet taip pat ir supranta, kad reikia siekti pažangos ir e, švelniosios teisės srityje. Pastarame Europos komisijos pakete e, yra du dokumentai. Vienas iš jų būtų išorės apmokesnimo strategija, kur kalbama apie kriterijus, kuriais reikia remtis įvertinant, ar trečioji šalis laikosi ar nesilaiko mokesčių gero administravimo standartų, tačiau nenumatyta priemonių prieš tokias šalis, kurios e, tokio kriterijaus netenkina. Nežinau, e, gal taryba pasiruošusi dar toliau žengti šią linkmę. Ir kitas dalykas dėl nuolatinių įstaigų statuso. E, e dirbtinis e, tokio nuolatinių įstaigų statuso vengimas. Jūs žinote, kad e, BEPS e, septintam veiksme e, siūlo siekti tokio nuolatinio įstaigos, nuolatinės įstaigos statuso veikimo. Čia yra pakeistas konvencijos penktasis straipsnis, turimas galvoje E, komisija savo rekomendacijose pereitą sausio mėnesį nusprendė raginti valstybės narės įgyvendinti ir naudotis e, šio naujo penktojo straipsnio nuostatomis e, mokestinėse sutartyse su atskiromis valstybėmis ir tokiu būdu komisija tikisi išspręsti to tokio nuolatinės buveinės dirbtinio statuso vengimo. Bet paskui, e, pirminkant Luxemburgui, e, taryba parengė konsoliduotą tekstą, kuriame požiūris, sprendžiant šią problemą, buvo e, gana skirtingas. Pirminkantis Luxemburgas siūlė tai įtraukti <clears throat> tai į antivengiminės direktyvos e, nuostatas. E, in, kad atsirastų toks straipsnis direktyvoje e, dėl kovos su mokesčių bazės erozija ir, perke, ir pelno perkelimu. Tad ką galvoja e, Niderlandai, e, ėjo kalba apie konsoliduotą tekstą ir konkrečiai dėl bendrosios konsoliduotos įmonių pelno mokesčių bazės. Na, dėl nuolaitinių buveinių. Kiek aš e, suprantu, e, BPO pateikė savo rekomendaciją, o komisija tai taip pat perkelė į rekomendaciją, taigi tai bus dalis e, dokumentų rinkinio, su kuriuo dirbame. Ir jeigu pavyks, tai šią temą bus suformuluotas tarybos, tarybos išvados. E, kol kas e, tokių dar neturime. Dirbame su dokumentų paketu, rinkiniu. E, Apgėlėstaudamas turiu pasakyti Jums, ponia Hübner, kad Jūsų pirmojo klausimo nesupratau. Labai atsiprašau. Na, buvo Jūsų įsipareigojimas naudotis taip pat ir tą vadinamąją švelniąją teisę ir aš galvočiau, kad tokios teisės pavyzdys buvo komisijos e, išorės e, mokestinės strategijos parengimas. Ir e, aš manyčiau, kad į tai reikia atsižvelgti vertinant, ar trečioji šalis laikosi gero mokesčio administravimo standartų ar ne. Ar, e, e, eina kalba apie kriterijus. E, apie jurisdikcijas, kurios atsisako bendradarbiauti. Bet komisija nustato kriterijus, bet nenumato jokių priemonių prieš tas valstybės, kurios tų kriterijų nesilaiko. Ar jūs ketinate čia ką nors daryti? The Commission uh, developed proposals Na, komisija e, teikia pasiūlymus e, dėl to, kad į visus susitarimus tarp valstybės, valstybių narių ir trečių šalių būtų įtrauktas e, gero administravimo, gero mokesčio administravimo nuostatos. E, ir siūlo, kad e, sudarant e, tokias sutartis būtina būtų įtraukti tokias gero mokesčio administravimo nuostatas. Kaip sakiau, tikiuosi parengti tarybos išvadas tuo klausimu, o paskui jau po to turbūt Elgesio kodekso grupė imsis šį klausimą svarstyti. Ponas Hugbaijai, Socialdemokratų frakcijos vardu, ačiū ponė pirmininkė. Ačiū, ponė ministrė, kad atvykote į posėdį. Norėčiau grįžti prie direktyvos, kur kalbam apie kovą su mokesčių vengimu. Aš štai čia, sako kalbėtas. Kai kurios, kai kurios valstybės taryboje norėtų pasitenkinti tik tuo, kad būtų priimtas tekstas išplaukiantis tiesiogiai iš BEPS. Tačiau komisaras Moskovičiai savo tekstą įtraukė e, eilė priemonių, kurios yra tvirtesnės, labiau pareigojančios. Switch over, pavyzdžiui, galėt, galėtume paminėti priemonę, taip pat apmokestinimą, e, gavus pelną ir panašiai. E, ir jeigu tų priemonių nėra tekste, tai tuomet tas tekstas nebus toks paveikus Europos Sąjungoje. Ar galėtumėte pasakyti, ar jūs uh, kaip jūs elgsitės, ar bandysite ieškoti sutarimų su valstybėmis narėmis, ar bandysite dėl visko tartis vienu bloku. Antras klausimas. Girdėjau, jūs sakėte, kad dirbate su valstybėmis narėmis dėl patent box vadinamosios ir e, reikia pasakyti, kad pradinėme tekste nėra apibriešties, o tarpu visi žinome, kad jeigu norime kovoti su kuo nors, tai reikia bent jau bendrą apibrėžimą turėti. Uh, Taigi dabar vyksta darbas ir ar jau atsiranda kažkokia apibrieštis, kuris būtų bendrai priimtina visiems. Dabar apie jūsų šalį norėjau labiau paklausti. Na, negryšiu prie CCTB klausimų ir panašių. E, visi yra girdėję apie LuxLeaks skandalus ir panašius. Prie jų irgi galima būtų dirbti mes galėtume apmokestinti finansinius sandorius, tačiau jūsų šalis e, regis nenori prisijungti prie 11 kitų valstybių narių, kad tai būtų įtvirtinta. Bet jeigu ne visi įsitrauks į tą veiklą, tuomet, ką žin, ar pavyks labai toli nueiti. Tad būtų įdomu išgirsti jūsų pastabas, ar kodėl jūsų šalis nenorėtų pridėti prie tų 11 kitų. Ačiū. Prašom, ponė Mintė, atsakykite. Um, Mr. Bayet, I... Pone Bayet, e, šiek tiek mm, e, susimaišiau dėl jūsų klausimų. Vienam sakiny jūs kalbate apie CCTV <clears throat> ir switch over taisyklę, kitoj e, jūs kalbate apie BEPS, aš jau minėjau kad e, mes raginame valstybės narės siekti sustarimo, kuris, e, pavyzdžiui, atitiktų switch over taisyklę arba mm, perėjimo nuostatą ir tai e, yra susiję su antivengiminių priemonių direktyva. Tuo tarpu komisija kol kas nėra pateikusi jokio pasiūlymo dėl bendrosios konsoliduotos įmonių pelno mokesčių bazės. Tai turbūt tai padarys tik tai e, šių metų pabaigoje. Ir e, man kaip e, pirmininkančiam taryboje ir taip pat ir savo šalies vardu yra sunku komituoti tai, ko dar neegzistuoti, tad man sunku atsakyti į jūsų klausimus. Dėl antivengiminio <clears throat> paketo, kovos su mokesčių vengimu direktyvos ir viso paketo, tai turime pilnus įsipareigojimus, tame tarpe rengiame ir tarybos išvadas šiais klausimais. Tiesa, kad Olandija kaip valstybė nepriklauso grupiai, kuris varsto finansinių sandorių mokesčio problema, taip, tai yra aišku, bet tai netrukdo kitiems, ką nors šioj srity veikti, nereikia laukti nei e, Niderlandų, nei pirminkančios valstybės, jeigu kas nors ką nori daryti. Čia problemas nematau. Na, klausimas buvo, kodėl, sako pirmininkas. Klausimas iš tikrųjų labai paprastas. Ar ieškote bendrų apibrėžčių, pažinotiniams įstaigoms? Ar kalbama apie, pavyzdžiui, perkelimo kainas? Jūs sakote, taip, dirbate, bet ar e, yra sutarimas dėl bendros apibriešties, kol kas tekste to nėra. Tai pirmas klausimas. Ir antras klausimas, į kurį neatsakėt. Kodėl e, Niderlandai nenori dalyvauti įdėkiant e, finansinių sandorių apmokestinimą? Kodėl, nes yra valstybių, kurios nori tai padaryti, kodėl jūs nenorit? Toks buvo klausimas. Well, it doesn't specifically help if you're informed about why the, the presidency is. Uh, e, Mielai atsakysiu į klausimą, kodėl pirminkantį valstybė neprisijungia prie grupės e, dėl e, finansinių sandorių mokesčio. Pirmoji priežastis mus neramina pensijų fondų problemos. Pensijų fonduose yra gal 2 BNP dydžio, 2 BNP dydžio sumos e, ir jeigu jie tie fondai turės mokėti tokį mokestį, tai bus nelabai gerai. Mes taip pat e, e, turime savo bankininkystės mokestį ir negerai būtų, jeigu būtų įvedamas finansinių sandorių mokestis. ECR frakcijos vardu Ronen Lerner. Ačiū pirmininkė. Ministra, buvo įdomu klausytis jūsų pamastymų apie mokesčius ir mokesčių sistemas. Jūsų atsakymai šiek tiek išsklaidė ir abejonės ir suteikė daugiau žinių. Kalbant apie tarpvalstybinį mokesčių vengimą, Karūna yra stambiausia Suomijos bendrovė, kuri uh, perdoda elektrą, elektros energiją. Prieš porą metų jos pelnas siekia 50 milijonų eurų, o Suomijoje jis sumokėjo tik 1,6 procentų pelno mokestį. Vis apie 800 tūkstančių eurų, jeigu kalbame paprastai. Kaip tai pavyko? Labai irgi paprastai, nes um, tai yra holdingas, kuris užsijima tarp struktūrinėmis paskolomis, jo struktūrinis padalinys yra ir Niderlanduose ir tokiu būdu uh, buvo galima sumažinti pelno mokestį. Todėl noriu paklausti, kaip pirmininkaujantis Niderlandai ketina spręsti tokių, tokių mokesčių vengimo sistemų problemą, kad karūnos atvejs nepasikartotų ateityje. Ir ar komisijos pasiūlymas dėl agresyvaus mokesčių planavimo apsunkins tokių schemų realizavimą ateityje. Ačiū, ministrė, žodis jums. Na, žinot, aš nekomentuosiu atskirų bendrovių veiklos ir veiksmų, nes nesu susipažinęs ypač su kai kuriomis, bet atsakysiu bendrai. Pelnas, kuris išvežamas iš šalies, yra to šalies, iš kurios jis išvežamas reikalas. Ir ta valstybė turi priimti fiskalinės priemonės, kurios leis apmokestinti pelną. Kitaip sakant, e, priimti sprendimą dėl to, kokią mokesčio dalį apmokestinti e, pačioje šalyje, o kokią pelno dalį leisti išvežti neapmokestinta. Bet mes turime susitarti. Mes bandome susitarti, kad mokė, pelno mokestis turi mokamas ten, kur yra sukūriama pridėtinė vertė. Jeigu jinai sukūriama Suomijoje, tai Suomijoje ir turi būti mokamas pelno mokestis. Bet jokia kita valstybė negali nustatyti e, reikiamų priemonių negali reglamentuoti. Ta turi padaryti Suomijos vyriausybė. Tinkamai turi būti sutvarkyta pelno mokesčio sistema. O kaip užkirsti kelią tokiom schemom? Na, apskritai, tai, ką mes stebime, yra viena problema – sistemų skirtumai. Egzistuoja skirtingos sistemos, todėl kovos su mokesčių vengimu priemonės irgi tuo tarpu skirtingos ir reikalingas tokios priemonės, kad neįvyktų tai, kas galėtų įvykti. Aš taip sakau dėl to, kad nesu susipažinęs konkrečiai su šios bendrovės atveju. Ir būtent kiekviena vyriausybė turi nustatyti priemonas ir reguliuoti taip, kad pelno mokestis būtų mokamas toje vietoje, kurioje sukūriama pridėtinė vertė. Aišku, fiskaliniais klausimais nuomonės labai įsiskiria, bet dėl šito dalyko beveik visi sutarėme. Būtent pakartosiu, pelno mokestis mokamas toje šalyje, kurioje sukūriama pridėtinė vertė. Jeigu jums padės, aš aišku nežinau to jūsų paminėto konkretaus atvejo, bet gal jums padės štai kokia informacija. Komisija pasiūlys priemonę dėl mokesčio atskaitos ribojimo. Ir a, galbūt tokia priemonė padėtų išvengti a, piknaudžiavimų, apie kuriuos jūs kalbėjote, nors konkretaus atvejo aš nežinau. Ačiū. Toliau Marisa Matijas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone ministrė, džiaugiamės jūs matydami posėdį. Turiu du klausimus. Pirmiausia, darbo grupė dėl Elksetos kodekso. Aš tai čia, aš tai čia, ponė ministrė. Na taip ir toli. Taigi, darbo grupė e, dėl Elksenos kodekso taryboje. Buvo dirbama, siekiant išsiaiškinti, kaip geriausia mokėsinti įmonės, kokias taisyklės tam pritaikyti. Vasario antrą dieną, pagal tai, ką supratome, viena labai stambi tema tiesiog nebuvo diskutuota. Buvo kalbama apie mokesčius siunčiamus į užsienį. Tuo tarpu, kaip pirmininkaujantis Luxemburgas tengiasi į tuos mokesčius kaip tik ir apsižvelgti. Outbound payments vadinamieji. Kodėl pirmininkaujantis Niderlandai nusprendė neatsižvelgti į tai? Tuo tarpu čia jau kalbama apie lengvą ir plačiai žinomą būdą laikyti pinigus už ES ribų ir paslėpti juos nuo nacionalinių mokesčių institucijų. Kitas klausimas irgi būtų susijęs su atskirų šalių mokestinė tvarka. Jūs sakėte, kad šiuo klausimu nelabai kalbate, tačiau Jeigu nebūtų tiek daug įvairių fiskalinių režimų, mūsų komiteto net nereikėtų. O Niderlandai, ko gero, nebūtų tokioj padėti, kaip yra dabar. Yra daug šalių, kurios e, turi pajamas iš kažkur, tačiau mokesčiai mokami, pavyzdžiui, Olandijoje, kur įmonė kokia nors turi viso labo pašto dėžutę ir nieko daugiau. Daug įmonių iš Portugalijos, pavyzdžiui, šitaip elgesi. Olandijoje turi pašto dėžutę, štai ir viskas. Ekonominė veikla leidžia uždirbti pinigų, bet tie pinigai išplaukia iš šalies ir nuplaukia, pavyzdžiui, į jūsų šalį. Žinau, ką galėtumėte man pasakyti, sakytumėt, kad yra tokios mokesnės tvarkos kai kur, tačiau čia neturėtume žiūrėti lengvabūdiškai, žinome, kokie kokias pamokas mus duoda e, Olandijos finansų ministrai, kai reikia kalbėti apie valstybės sąskaitas, bet čia mes kalbame apie tokias sąskaitas, kurios nepriklauso Olandijai. Ir manau, kad čia turėtume kalbėti apie atsakomybės klausimą. Jeigu ši sistema būtų įdėkta bendrai visur, manau, kad turėtume tobulą fiskalinio dempingo sistemą. Ir dabar paprastas labai klausimas. Žvelgiant iš jūsų perspektyvos, ar manote, kad yra normalu, kad šio pobūdžio pajamos yra priimamos šalyje, tuo tarpu, kai tos pajamos nebuvo toj šaly uždirbtos? kaip jūsų šalis reaguoja į tokią situaciją. Ačiū. Pone ministrė, prašom atsakyti. The... Ministras Veips, ačiū už jūsų klausimus. Pirmiausia, jūs nerimaujate, kodėl nebitraukta įsvarstytinų klausimų sąrašą išvežamųjų mokėjimų klausimas. Taip, 2015 metais buvo sudarytas sąrašas klausimų, kuriuos analizuos Elgesio kodekso darbo grupė, o mūsų darbo plane yra nurodyta, kad diskusijos šio klausimu prasidės pavasarį. Taigi klausimas niekur nedingo. Išvežamų mokėjimų klausimas bus svarstomas. Dabar jūs uždavėte klausimą dėl konkrečių Niderlandų mokestinių sistemų. Aš aišku, dabar neturėčiau jum čia aiškinti, kokia mokesčių sistema galioja Niderlanduose. Bet svarbiausias dalykas, ką galiu jum pasakyti, mums reikia susitarti, kad e, taip e, mes e, mūsų sąlygos yra palankios, nes mes neapmokestiname palūkanų ir dividendų ir tartautinės bendrovės steigia savo padalinius, bet mes turime sudaryti vienodas konkurencijos sąlygas visiems. Ir mes dėl to ES esame susitarę. Niderlanduose ir ne tik Niderlanduose mes taikome tą patį principą, kuris taikomas visame pasaulyje. Mūsų vidaus rinka, o Niderlandai yra nedidelės rinkos šalis, du žingsniai ir jūs už Niderlandų ribos. Taigi, mes e, nieko neišradome, mes naudojamės tuo, kas egzistuoja pasaulyje. O mūsų sistema sukurta 17 amžiuje. To pat kita vertus, aš sutinku su jūsų, su jumis, kad Europos Sąjungoje veikia skirtingos sistemos. Ir būtent sistemų skirtumų galima pasinaudoti, išvengiant mokesčių mokėjimo. Bet e, mūsų šalyje veikia vienas nepajudinamas principas. Jeigu nesukurta pridėtinė vertė Niderlandų teritorijoje, tai veikla neapmokestinama. Ir aš beje apie tai jau kalbėjau anksčiau. Jeigu Portugalija mano, kad mokesčiai turėjo būti sumokėti Portugalijoje, nes pridėtinė vertė sukurta Portugalijoje, tai Portugalija turi laisvas rankas ir gali surinkti tokius mokesčius, nes tie mokesčiai nepriklauso mums. Ir pirmiausia, pati Portugalijos vyriausybė turi apmokestinti tokią veiklą. Ačiū, manau, kad šią temą diskusijos nebetesim. Leidau ministrui kalbėti dvi minutės ilgiau, nes tema buvo labai įdomi ir svarbi. Pone Matijas, jūs dabar esat valdžioje Portugalijoje ir galėsi savo finansų ministrui pateikti rekomendacijų. Žalių frakcijos vardu kalbės kolega Ernest Urtasun. Kurgi jis? Aš čia, ponė pirmininkė. Trys trumpi klausimai ponui ministrui. Pirmiausia, dėl taisyklių, kurias kai kurios valstybės narės galėtų panaudoti, o kitos ne. Ir čia konkrečiai dėl sprendimų dėl mokesčių. Sakysim, dėl Starbucks sprendimo jūs nusprendėte ginčyti E, ne visiems mūsų komiteto nariams tai priimtina ir e, ar galvojate, kad tai konstruktyvus sprendimas kovojant su mokesčių vengimu ES lygmenių. Kitas klausimas, jis susijęs su pranešimu apie IKEA, mano frakcija paskelbė prieš keletą dienų šį pranešimą. Žinoma, daugiausia ten kalbama apie informacijos trūkumą, apie kompanijos veiklą, uh, apie mm, užsienio kompanijų e, kontroliavimą. Daugelis iš tų problemų jau atspindimos komisijos pasiūlyme. Savame suprantama, mes matome riziką, kad e, taryba išskirs šį pasiūlymą į dvi dalis ir kai kurios problemos nebus sprendžiamos. Mm, aš e, norėčiau jūsų paklausti, ar dirbsite taip, kad visas tas paketas išliktų vieningas ir nebūtų skeliamas į dvi dalis. Tai buvo antras klausimas. Trečiasis. E, dėl e, minimalaus e, autorinio atlygio ir palūkanų apmokestinimo. Niderlandai turi daug dvigubo apmokestinimo sutarčių, turite taip pat ir novatoriškų patentų dėžučių režimą, kuris leidžia tik tai 5 procentais apmokestinti įmonės vietoj įprastinio 25 procentų pelno mokesčio. E, jūs siūlote, kad minimalus e, e, autorinių atlyginimų tarifas būtų 10 procentų. Kodėl jis tas tarifas toks žemas ir kaip jūs galite pagrysti E, jūsų pasiūlymą atleisti patentų dėžutės nuo to minimalaus mokesčio tarifo. Tiesą sakant, šiame komitete abejojame, e, atsižvelgiant į jūsų e, režimą dėl patentų dėžučių, abejojame, ar jūs tikrai nuoširdžiai imsitės dirbti šioje srityje. Dėkui, žodis jums, ponė ministrė. Taip, ponė Urt Tasun mes iš tiesų nusprendėme ginčyti komisijos sprendimą dėl Starbucks. Vėl grįžtu prie tos frazės, kurią anksčiau jau sakiau. O konkrečiai, mes manome, kad turime apmokestinti pelną ten, kur yra sukuriama vertė. Jeigu kažkas neveikia, olandiškoje sistemoje esame pasiruošę tą defektą šalinti, bet šiuo atveju komisijos sprendimas liepia mums apmokėsinti pelną ne ten, kur buvo sukurta vertė. Šiame sprendime komisija panaudojo naują ir, kiek mes e, suprantame, savo sukurtą kriterijų apskaičiuojant pelną, kuris neatspindi EBPO sąrangos nuostatų. Mes pasisakytume už EBPO nuostatas. DEPS nuostatos buvo labai aiškios, detalios, techniškai e, gerai apibrėžtos. Mes esame pasiryžę e, priimti EBPO DEPS paketą dėl sandorių rinkodaros, kainodaros ir e, Olandijos vyriausybei tiko EBPO BEPS pasiūlymas, jis įneštų aiškumo visiems ir sukurtų vienalytę sistemą visame pasaulyje. Na, o komisijos sprendimas e, iš esmės e, neatitiko šio, šios krypties, šios linijos ir e, mes manome, kad komisija šią prasme EBPO sprendimus e, pažeidė. Tad mes nusprendėme ieškoti tikrumo, kaip mums elgtis, jeigu BPO pasauliai sako, kad reikia elgtis vienaip, o komisija sako mums, kad kitaip reikia elgtis, tai sukuria tam tikrą neaiškumo lygį, kuris mūsų netenkina. Kitas klausimas, ar taryba perskels pasiūlymą Jūs turite galvoj e, pasiūlymą dėl kovos su mokesčių vengimu. E, Pirmikant valstybė turėtų aiškiai pasakyti ir man reikia <clears throat> paskubėti, bet aš manau, kad e, kolega turi teisę sulaukti atsakymą. Mes pradėsime nuo bendro paketo ir stengsimės iki galo viską privesti. Bet galų galėtume pripažinti, kad kai kas yra geriau negu kad nieko. <clears throat> Taigi, e, tų pasiūlymų maksimumą stengsimės privesti iki sutarimo stadijos. Dėkui. Yeah, well, there's, there's, there's two ways to answer this. Is... Du būdai atsakyti į šį klausimą. Visų pirma, e, kas vyksta su inovacijų patentų dėžutėmis ir kokia diskusija vyksta dėl minimalaus veiksmingo apmokestinimo. E, aš minėjau, kad tai, e, tai sritis, kur pirminės nuomonės smarkiai skiriasi ir dabar kaip tik svarstame, diskutuojame, ieškodami sutarimo. Dėkui FDD frakcijos vardu Laura Adžėja. Ačiū, ponė pirmininkė. Labą dieną, ponė ministrė. Šiandien e, toks vaizdas, kad įvyks harakiris šitam komitete. Džiugu matyti, kad sutarėm kai kuriais klausimais. Jūsų programa labai ambicinga ir tai dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, darbų kalendorius. Kalendorius iš tikrųjų labai intensyvus, ten visko numatyta labai daug. Ir valstybių narių pozicijos atrodo yra suderinamos. E, džiaugiuosi tuo, jog Olandija yra nusprendusi orientuoti šią diskusiją. Jūs sakėte, kad fiskalinis optimizavimas bus patrauklumo šaltinis įmonėms lyginant su kitomis Europos valstybėmis. Manau, kad nesenoj, ne, neseno tyrimo metu buvo pasakyta, kad yra 12 tūkstančių tokių e, dėžutinių įmonių, kurios lepia apie 4 milijardus eurų. Aš nenorėčiau sumenkinti to, kas buvo pasakyta. Jokia pasaulio valstybė nesugeba sukurti tokio pelno ir ypač įmonėms, kurios viso labo turi pašto dėžutę. 12 tūkstančių tų įmonių yra įkūrusios 80 įmonių, tarp kurių yra ir vienos iš didžiausių pasaulyje. Tad nesuklyskime dėl šios realybės. Nepamirškim jos, jūs norėtumėt, kad valstybės laikytųsi biudžeto nuostatų labai griežtai, bet šit, tuo pat metu norite, kad valstybės konkuruotų tarpusavį ir kad būtų e, bandoma niveliuoti pagal žemiausius rodiklius visiems taikytinas taisyklės. E, o mesgi manome, kad turėtų būti biudžeto kaštai labai aiškus, kad reikėtų visiems susitarti dėl bendrų taisyklių. Aš esu MPL komiteto narė ir matau jūsų puikios politikos ekonominius rezultatus. Noriu čia prisijungti prie kolegos Urtasun žodžio dėl Europos komisijos pozicijos, e, dėl Starbucks bylos. Olandija regisi pasinaudojo valstybės pagalbą ir ją suteikė labai jau neteisėtai. Ar nemanote, kad e, paradoksalu yra tai, kad valstybės, kurios teikia informaciją apie mokesčius, paskui jau gauna baudas, jos joms išmokamos, tai yra labai jokingo dydžio baudos, jeigu palygintume su nuostoliais, kiek valstybės negauna mokesčių. Mes e, žinome, kad net advokatų kabinetai labai griežtai pasisakė šiuo klausimu. Kokia jūsų nuomonė, ponė ministrė? Na, jūs klausėte penelik ilgai, sako pirmininkas. Taupykim laiką, ponė ministrė, žodis jums. Um, I haven't heard Neišgirdau labai konkrečių klausimų, bet e, tarsi pagrindinis <laughs> klausimas toks, ar galėčiau į viską atsakyti. Tai e, tas, e, tą, tą klausimą galima atsakyti arba per dvi sekundės, arba per dvi valandas ir čia man reikia jau rinktis. Ne, aš nemanau, kad yra paradoksalu, kaip jūs sakėte, atsakant poniai Ažer, galėčiau pasakyti, atvykite į Olandiją ir įsitikinkite, kad Olandijoje yra daugiau į ką pažiūrėti negu kad mokesčiai. Noriu jai taip pat pasakyti, kad e, pinigų srautai kartais skiriasi nuo vertės. E, nelabai daug vertės kartais e, Niderlandams atneša pinigų srautai. ENF, M. Annemans. Pardon. Uh, ačiū, ponas Hanemans. Atsiprašau, sako ponia Aigėja. Aš laukiu atsakymų. Aš uždaviau klausimų ir labai specifinių, o atsakymų nebuvo. Tad e, aš manau, kad e, turiu teisę, bet jau už pagarbos mano asmenį tų atsakymų sulaukti. Bien, euh, le ministre a répondu. Euh, me... Ministras juk atsakė. Kolega Hanemans, ENF frakcijos vardu. Monsieur le ministre, do you want to... Pane ministrė, ar norėtumėte ką pridurti? 30 sekundžių. Na, vienas iš klausimų kurį išgirdau pabaigoje, bet nežinau, ar tas klausimas vis dar buvo formalus, oficialus, bet e, regis buvo kalbama apie switch over taisyklę e, dėl laiko per pusę buvo nutrauktas tas klausimas. Aš manau, kad būtų labai blogai, jeigu Olandai e, savo nuomonės reikštų per šį pusmetį Aš kaip e, mūsų finansų ministras, ECOFIN e, pirmininkas ir, ir mūsų premjeras galvoja, kad labai svarbu yra likti nepriklausomiems ir sąžiningų tarpininkų. Negalime reikšti nuomonių įvairiausiais klausimais. Tiesą sakant, nepriklausomas pirmininkavimas e, E, reikalauja, kad e, nebūtų reiškiamos nuomonės. E, per mūsų pirmininkavimą mes tenksimės pasiekti starimo dėl kiek įmanoma daugiau pasiūlymų. Žodis ponui Anemans, ENF frakcija. Dėkui, džiaugiamės matydami jūs čia, paprastai susitinkame su ponu Daisenblum, jūsų kolega socialistų Per mūsų diskusiją paminėjote, kad į Niderlandus dabar žiūrime kaip į šalį, kuri e, e, dalyvauja e, pasaulinėje, globalioje mokestinėje sąrangoje bet reikia užduoti klausimų dėl Niderlandų e, patikimumo. Štai kokį klausimą pasakysiu. Girdėjome e, iš spaudos, kad ponas Porošenko, Ukrainos prezidentas, per Kiprą ir Niderlandus e, karuselinio sukčiavimo mm, metodu pasisavino 1,7 milijardų eurų. Mums atrodo, kad e, keista yra tai, kad Europos komisija e, skiria Ukrainai 11 milijardų. O, o, o e, Ukrainos prezidentas išsisuka pasinaudodamas Dutch Construction paslaugomis. Ar jūs apie tai žinote ir kaip į tai žiūrite? asociacijos sustarimo kontekste ir būsimo referendumo Olandijoje kontekste. Na, e, dėja negaliu komentuoti konkrečių atvejų, o šiuo konkrečiu atveju ne tik dėl formalumų, bet ir dėl to, kad tos, e, to, tos bylos nežinau. Bet žinoma, ten, kur yra sukčiavimas, jeigu jis yra, tai mes turime gaudyti tuos sukčiautojus, bet e, šio konkretaus atvejo aš nežinau. Taigi jūs sakote, kad e, e, nesate žinote apie tyrimą, kurį vykdo jūsų valstybė, nieko nežinote apie pašto dėžutės tipo kompaniją. Na, aš skaitau spaudą, bet aš nesusipažinęs su ta byla ir pagal Olandijos įstatymus valstybės sekretorius atsakantis už mokesčius neturi konkrečiai būti informuojamas apie atskirus mokesčių mokėtojus. Ir keista, kad trečiosiose šalise, e, kuriuose už mokesčius atsakantis ministrai yra informuojami, nėra ko nors pranašesnės mokesčių srityje. Aš manau, kad mūsų sistema yra geresnė. Daug geriau yra būti neįtrauktam į šiuos dalykus, negu būti įtrauktam. Ponas Animant, suprantu, bet tikėjausi, kad e, E, referendumo kontekste galbūt jums galima buvo padaryti išimti, bet atrodo, kad taip nėra. Ministras e, taip iš tikrųjų yra taip, kaip jūs sakote. Ką norėčiau pasiūlyti, gerbėjai kolegos, sudė štai ką pateikite klausimą raštu ministrui, kad jis jums raštu ir atsakytų. Na taip, tai yra tas pamastymas, kuriam galėčiau pritarti, sako ministras. Pone Ester Delangė, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau žengti šiek tiek atgal ir pakalbėti apie bendrą investicijų klimatą, ne tik mano šaly. Mes, aš esu opozicijos narė ir man tenka kitas vaidmuo negu kitiems ES deputatams, bet tas bendras klimatas investicijoms šalyje ir Europoje, kokį poveikį mokestinis režimas turi bendram investicijų klimatui. Ar esate atlikę kokiu nors studijų ar tyrimų ir kokias išvadas iš jų padarėte? Jūs be abejo turbūt esate jų atlikę ir norėčiau išgirsti šios dienos diskusijos atsakymą. Ačiū, ponė ministrė, žodis jums. Yes, thank you. Ačiū, ačiū už klausimą. Manau, kad tema aktuali, nes žanginėje kalboje sakiau, kad mes siekiame sąžiningos mokesčių sistemos, kuri leistų surinkti mokestinės pajamas į valstybės biudžetą. Ir šiuo atveju, kaip aš suprantu, jums rūpi apskritai verslo sąlygos Europos Sąjungoje. Investicijos ir verslo sąlygos, mokesčiai, visa tai yra vieno paketo dalis. Mes, man atrodo, ne vieną dešimtmečią svarstome, ką pirmiausiai reiktų daryti, jeigu atsiranda galimybė išvengti mokesčių dėl to, kad sistemos yra skirtingos, Tada prasideda diskusija, kokiu pagrindu reikia veikti, BEPS pagrindu ar kitų pagrindų ir ar turime galvoti apie vienodas ir tautinės verslo sąlygas. Pirmiausia, tai reikia pasakyti, kad mes turėtume kaip galima labiau laikytis EBPO išvadų ir veikti vienodą spartą. Todėl ir komisija čia dirba. Taigi, todėl labai svarbu imtis tam tikrų priemonių pačioje Europos Sąjungoje. Bet mes turime e, šį, šias priemonės derinti su tomis priemonėmis, kurių imasi kitos pasaulio valstybės narės. Mokesčiai anaip tol ne viskas, nes yra daug kitų elementų, kurie nemažiau svarbus tai yra bendroji verslo atmosfera ir taip toliau. Todėl mokesčiai yra tik viena sudėtinė dalis. Žinote, yra šalių, kuriuose mokesčių tarifai labai žemi, bet sąlygos investicijoms vis tiek nėra patrauklios. Todėl pakartosiu, kad taip mokesčiai, mokesčių sistema, mokesčių tarifai yra labai svarbus dalykas, kai kalbame apie investicijas, bet tikrai nelemiamas, nes tai yra tik vienas iš elementų, kurie svarbus investuotojams. Ačiū. Toliau Ramon Žoregi. Pone pirmininkė, norėčiau grįžti prie Jūsų kaip pirmininkaujančio Niderland, pirmininkaujančios Niderlandų karalystės darbo, jums tenka dirbti gana sudėtingomis sąlygomis ir aš, kaip ir kiti kolegos, ne tik abejoju ir dėl Niderlandų mokesčių sistemos. Jau daugelį metų jūsų šalis, bandant suderinti mokestinės sistemas, užima tokią klaidinančią gal poziciją. Jūs pasisakote už didesnį skaidrumą, jūs pasisakote už tai, kad būtų kovojama su mokesčių vengimu, bet kai skaitome Elgesio kodekso darbo grupės posėdžių protokolus, tai pastebime, kad labai dažnai Niderlandai pasisako už žemus mokesčių tarifus, tai nėra neįprasta pozicija. Taip pat jūs ginate konfidencialumo principą ir dėl to kyla abejonių dėl Elgesio kodekso darbo grupės ateities. Taigi savotiškas chaosas susidaro, nes iš vienos pusės yra Niderlandų valstybės pozicija, iš kitos pusės yra pirmininkaujančios valstybės pozicija. Aš uh, suprantu, kad uh, pirmininkaujant taryboje yra siekiama tam tikrų tikslų, bet pačių Niderlandų elgesys kelia abejonių. Todėl noriu užduoti tokį klausimą. Ar jūs nemanote, kad komisija turėtų geriau derinti mokestinių sistemų harmonizavimo darbą? ir komisija turėtų suvaidinti, ko gero, jei ne pagrindinį, tai vieną iš svarbiausių vaidmenų, bandant suderinti mokestinės sistemas, įskaitant ir tuos klausimus, kurios svarsto Elgesio kodekso darbo grupę. Dar vieną dalyką noriu paklausti, nors gal ne visai į temą. E, dėl PVM sukčiavimo Europos Sąjungoje Ar jūs bandėte įvertinti, koks yra PVM sukčiavimo mastas Europos Sąjungoje? Ar buvo tokie vertinimai daromi? Ministras Vyps. Na, aš manau, kad vienas iš jūsų netiesiogiai užduotų klausimų būtų toks ką aš galvoju apie mažus mokesčių tarifus. Nes iš esmės jūs norėjote užduoti klausimą dėl a, mokestinės konkurencijos, taip, dėl mokesčių tarifų konkuravimo. Na, aš manau, kad savo įžanginėje kalboje aš sakiau, kad mes nenorime svarstyti konkrečios Niderlandų pozicijos, bet norime pateikti kaip galima daugiau pasiūlymų ir kaip galima daugiau dėl jų susitarti. Apskritai, manau, kad darbo tvarkėje yra daug a, priemonių, kurios turėtų padėti kovojant su mokesčių vengimu ir turėtų užkirsti kelią mokesinių pajamų nutikėjimų iš ES. Tai nereiškia, kad reikia mokestinius tarifus suvienodinti, nors kai kurios valstybės narės to ir pagėdauja. Ir, pavyzdžiui, diskusijose kofinė rodo, kad daugelis tokių valstybių narių yra tvirtai įsitikinusios, Kita vertus, kad mokesčių tarifus turi nustatyti pati valstybė narė, tai priklauso jos išskirtiniai kompetencijai, tokia yra gyvenimo tikrovė, galų gale ir atitinkami tikslai tokių veiksmų. Kita vertus, kai kalbame apie mokesčių vengimą, tai jam turi būti užkirstas kelias. Bet šie du dalykai nereiškia, kad būtinai reikia suderinti dabartinės skirtingas mokestinės sistemas. Galima susitarti dėl kovos su mokesčių vengimu priemonių, tam, kad nenutekėtų mokestinės pajamos dėl tarpvalstybinio PVM sukčiavimo. Aš esu įsitikinęs, na, pirmiausia, negalite, negalite kalbėti apie tai, ko nežinote bet buvo skaičiuojama, kad vien tik tai Europos Sąjungoje nuostoliai dėl PVM tarp valstybinio sukčiavimo sudaro per šimtą tūkstančių milijardų. Ir daugeliu atveju iš tiesų tai yra sukčiavimas, o paprastai šnekant tai yra vagystė ir tai jau baudžiamojo kodekso objektas. Ir mes čia kalbame apie vagis, kurie vagia iš valstybės, todėl nebejotinai reikia imtis priemonių. Duomenų labai daug. Ir iš savo pusės aš esu pasiryžęs įtikinti savo partnerius taryboje, kad veiksmų būtina imtis. Reikia surasti priemonės, kurios leis nustatyti tokius vagis. Niderlanduose mes esame jau sukūrę atitinkamų priemonių rinkinį. Beje, turiu pasakyti, kad tos priemonės e, pakankamai neblogai, neblogų rezultatų duoda. Tiesiog reikia išnaudoti pirmiausia visas turimas priemonės. Ta aš galėčiau jum pasakyti. Ester, suteikiu žodį, nes aš jūs nutraukiau prieš tai. CCTB buvo klausimas ir klausiau apie tai, ką Olandija yra numačiusi šioje srityje. Ar bus numatytos kažkokios papildomos priemonės, apie tai klausime. Ir kaip bus pasiskirstoma našta šios rytyje, kaip atsižvelgsime į įvairovę susijusią su įvairiomis e, ekonomikomis valstybėse narėse, kaip bus su prekiamis ir paslaugomis. Ar reikia pasitelkti kažkokias santykinės priemonės ar absoliučias, ar pavyzdžiui, žvelgti į tai, kiek darbo vietų sukūrus įmonė, ar vertinti kažką bendriau, globaliau. Mes turime tokį pageidavimą, kad būtų sudaryta bendra pelno mokesčių bazė, ta CCCTB vadinamoji, ir mes E, manome, kad reikėtų visiems susitarti dėl vieno e, ir to paties sprendimo. Ačiū, ponysė, atsakykite. Well, Ministras Veips. Iš dalies sunku apie tai kalbėti, nes pirmasis pasiūlymas dėl konsoliduotosios pelno mokesčio bazės nesulaukė Niderlandų parlamento gero įvertinimo, kaip ir Niderlandų vyriausybė nepalankiai vertino tą pasiūlymą. Ir iš esmės visas pasiūlymas susijęs su kuo? Reikia nustatyti bendrą vardiklį, kurio pagrindu būtų skirstomas pelnas. Ir tada jau pelnas būtų apmokestintas ne ten, kur sukūriama ta papildoma vertė, o pagal kažkokį bendrą rodiklį, bendrą vardiklį. Dabar komisija rengia naująjį pasiūlymą, aš jo dar nemačiau ir nemanau, kad būtų teisinga komentuoti tai, ko nemačiau. Dabartinėme etape negaliu komentuoti pasiūlymo, kurį komisija paskelbė kaip rengiama, bet kuris dar viešai nepaskelbtas. Todėl reikia palaukti to pasiūlymo ir jis kaip aš suprantu, kiek komisija žadėjo, turėtų būti paskelbtas šį rudenį. Ačiū toliau uh, Pervanš Beres. Ačiū. Kalbėsiu angliškai, kad geriau suprastumėt, ką noriu pasakyti. Dėl Starbucks sistemos jūsų valstybė pasmerkė, o jums tenka dabar susidvejinti, nes jūs atstovauja pirmininkaujančiai taryboje valstybei nariai ir tuo pačiu esate Niderlandų vyriausybės narys ir turite atlikti savo funkcijas. Ir jūs, aišku, galite išnaudoti šel, savo asmeninę profesinėje patirtyje sukauptas žinias. Todėl kila klausimas, kaip jūs e, ketinate elgtis, atsižvelgdami į Starbucks atvejį ir bandydami užkirsti kelią tokios schemos pasikartojimui. Dabar dėl konsoliduotosios pelno mokesčio bazės. Viena vertus jūs sakote, kad e, mok, pelno mokestis turi būti mokamas ten, kur sukūriama vertė, bet e, taip pat jūs sakote, kad tas bendras vardiklis, bendras rodiklis, jeigu bus nustatytas, tai jo taikymo atveju nebus atsižvelgta į vietą, kurioje sukūriama vertė. Taigi, jūs kaip Niderlandų ministras galbūt ir neįsivaizduojate, yra, koks būtų geriausias variantas. Kitas dalykas, ar mes norėtume įdėkti EBPO sistemą ar tą, kurią siūlo komisija. Šiuo atveju, manau, jūs kaip ES valstybė steigėja turėtumėt atsižvelgti ir į EBPO rekomendacijas. Ir todėl noriu paklausti, ar jums netrodo, kad reikėtų apibriežti ką reiškia patentas. Ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau, kad pakomentuotumėt, bet jūs galite komentuoti mano komentarą, kurį dabar pateiksiu. Valstybės. Kodėl jūs apskritai ginate patentų dėžučių sistemą, kurią sukuria pati valstybė narė? Ir patentų dėžutė yra vertinama kaip patraukli konkurencijos požiūrių. Ir aš manau, kad suteikia nemažai galimybių pritraukti investicijoms. Kągi, pirmasis klausimas dėl Starbucks. Aš manau, kad ponė Beres, jūs tarsi siūlote kad sunku e, dirbti sėdint ant e, dviejų kėdžių, e, ginčyti Starbucks bylą ir pirmininkaujantį taryboje. Bet nieko panašaus, pirmininkavimas neturi tiesioginio poveikio Starbucks bylai, teisėjai priima sprendimus, tai ne mūsų ir ne komisijos rankose, bet ką padarysite, kad ateityje tai nebepasikartotų. Na, pirmiausia, palauksime rezultato ir jau sakėme, kad jeigu paaiškės, kad kažkas neveikia sistemoje, mes taisysime ją, o jeigu ne, tai mes esame pasiryžę taikyti EBPO, e BEPS ir sandarių kainodarą. E, apmokestinami ten, kur sukūriama vertė. Čia jokios paslapties nėra. Dėl konsoliduotos pelno mokesčių bazės, <clears throat> tai iš tikrųjų sunku išsiaiškinti, kur generuojamas pelnas ir kur turi būti apmokesnimas. Čia problema turbūt susijusi su sandorių kainodara ir jos taisyklėmis Jas e, yra parengusi EBPO detalės taisyklės, jos yra sukūrusios pasaulinį standartą dėl, <clears throat> dėl e, tokio, e, sandorių, tokio sandorių kainodaros, kas kur turi būti apmokestinama. Bet tai skiriasi nuo konsoliduotos pelno mokesčių bazės. Ir tai susijęs su jūsų trečiu klausimu. Taip, komisija turi teisę keisti ar taisyti, ar pridėti mm, vertės EBPO pasiūlymams. Antraip mums e, reiktų EBPO, e keisti EBPO komisiją atvirkščiai, pakeisti komisiją e, BPO. Taigi mes e, rems, remsime ir remiame komisijos pasiūlymus, kiek tik tai įmanoma. Kodėl aš ginu patentų dėžutės sistemą? Na, aš nemanau, kad taip elgiuosi. Dabar mes turime vadinamai neksus požiūrį tiek e, BPO, tiek ir Elgesio kodekso grupėje pritarėme tokiam neksus požiūriui, tai pirmininkaujantį valstybė e, yra įsipareigojusi tokio požiūrio laikytis ir keisti jį, kai iškils poreikis, e, e, kai, kai turėsime faktą ant stalo atitinkamai ir reaguosime. Ačiū klausimas. Mūsų eina į pabaigą pranešėms suteiksiu žodį kiekvienam po tris minutės, kad jie galėtų apibendrinti diskusiją. Pirmiausia, žodis kolegai Koho. Dėkui. E, dėkui. E, pirmininkė, ačiū ministrui už atsakymus tiek e, pateiktus kaip ES pirmininkančios valstybės atstovai dėkojame ir kaip Olandijos ministrui. E, mums labai svarbu išgirsti ir vyriausybės atstovą atsakymus, e, išgirsti, kaip visa tai susijęs su situacija Olandijoje ir jos patirtimi, kaip galima geriausiai ES užtikrinti lygias galimybės konkurencijos rytyje ir e, pašalinti neteisėtą valstybės pagalbą, sudarant sandorius dėl mokesčių. Tai svarbi mūsų diskusijų dalis. Ir taip pat reiktų pasakyti, kad e, e svarbu, kad jūs kaip pirmininkaujantį valstybė e, vaidintumėte tarpininko e, vaidmenį, ieškant e, kompromisų taryboje, bet labai svarbu, kad e, jūs aiškiai įsivaizduotumėte ir komisijos, ir parlamento pasiūlymus E, stengiantis išvengti agresyvaus mokesčių planavimo. Iš tikrųjų, taksi van pranešime yra daug pasiūlymų šią kryptimį, tikiuosi jūs juos išanalizuosite, o sprendžiant patentų dėžučių problemą taip pat svarbu į tai atsižvelgti. Taigi, e, lauksime e, gero bendradarbiavimo su pirmininkaujančiais Niderlandais Na ir taip pat tikimės, kad jūs, kaip ir minėjote pradžioje, e, iš tikrųjų kažką nuveiksite e, kovos su agresyviu e, mokesčių planavimu. E, tai labai neigiamai veikia vidutinės ir smulkės įmonės. Na, o mokesčių mokėtojai mato, kad e, pelno įplaukos yra pavagiamos iš jų e, E, o tai yra labai svarbu, kuriant mūsų visuomenių gerovę, kuriant darbo vietas. Taigi tikimės bendradarbiavimo su jumis ir e, tikimės gero darbo su e, mokesčių dokumentų paketu dokumentais svarstančią komisiją ir jumis. Ačiū, ponas Toirė. Dėkoju, ponė ministrė. Pirmiausia, Noriu padėkoti pirmininkaujantiems Niderlandams, jų atstovams už tai, kad atvyko, nes tuo parodomas dialogo siekis su mumis. Mes taip pat turime e, visokių vilčių susijusių su dabartinė pirmininkaujančia valstybė. Norime, kad būtų efektyvai kovojama su agresyviu fiskaliniu planavimu, kad būtų užkirstas kelias mokesčių vengimui. Be abejo, pasiūlytos yra EBPO, BEPS priemonės, Ten yra puikių minčių, naudingų minčių. Leiskite pasakyti, jog mane šiek tiek nustebino e, tokia štai tema. Ne visai aišku, kaip pirmininkaujantį valstybę, tiksliau kokio požiūrio laikysis e, parlamento, Europos parlamento atžvilgių e, pirmininkauti valstybė. Taks vienas komitete esame numatę saistančias taisyklės, e, tokios, ar net reglamentą numatyti, kuris būtų saistantis visoms valstybėms narėms. Kodėl? Todėl, jog bijome, kad ne vienodas teisės aktų perkelimas ar BEPS priemonių perkelimas dar kartą pabrėžtų e, skirtumus tarp nacionalinių fiskalinių sistemų ir tie skirtumai tiesiog trukdytų gyvendinti vienodas taisyklės visiems. Atsirastų e, vėlgi galimybė ne, negerai e, fiskalinių požiūrių rungtyniauti valstybėms. Manome, kad čia būtų reikalinga harmonizacija ir statinčios taisyklės visoms valstybėms narėms. Komisija yra parei, ir mūsų komitetas yra pareiškęs nuomonę šiuo klausimu. Tačiau ponas Moskovičiai, kiek e, aš supratau, nenumatė, kad reikėtų turėti saisančias taisyklės patent box vadinamojų srityje ar inovacijų srityje, nes jis mane, kad nėra galimybės pasiekti bendro sąlyčio taškų tarp visų valstybių narių. Aš manau, kad laiką šią problemą spręsti, pavyti tą prarastą laiką, nes Pranešime tai yra viena iš svarbiausių rekomendacijų, kurią pateikė taksienos komitetas. Pirmininkas, ačiū, kolegos. Aš taip pat noriu Jums padėkoti, ponė ministrė. Visi puikiai supranta, kad matome, kaip keičiasi požiūris, kaip keičiasi pati kultūra, kalbant apie didelių įmonių apmokestinimą. Lygiai taip pat kaip ir bankų srities reguliavimo srityje. Buvo vieni, situacija buvo iki Lehman Brothers ir po to banko šlukimo atsirado kitokia situacija, kitokios taisyklės. Šiandien, pavyzdžiui, bankų paslaptis yra laikoma ne, netinkamų dalykų, nelegitimių dalykų niekur. E, e, be abejo, po LuxLeaks e, bus irgi kitokia situacija, negu buvo anksčiau visos vyriausybės turėjo imtis priemonių nacionalinių lygmenių ar prisimti įsipareigojimus, kurių tikslas būtų pašalinti kai kurią galiojusią tvarką, pertvarkyti savo fiskalinę administraciją ir e, spaudžiant viešai nuomoniai, Europos komisija ir EBPO, kuris savo darbą jau šios ir tie nuo 2009 metų pradėjo, pateikė kai kurios siūlymus buvo pateiktas siūlymas direktyvos, direktyva, kuri kaip tik buvo ir jūsų čia minėta. Mes džiaugiamės bendradarbiavimu, kuris prasidėjo su Luksemburgu pirmininkavusiu pernai, džiaugiamės bendradarbiavimu, kuris šiandien regis įgauna pagreitį su jūsų šalimi. E, jūs puikiai suprantate, kad tarp tų pamastymų, išvalgų, kurias išsakė kolegos, mums ypatingai svarbu yra visiškas skaidrumas, jo užtikrinimas. Pavyzdžiui, tai e, Elksenos kodekso grupėje kyla dvi problemos. Pirmiausia, valdysenos problema ir lygmens problema, kuriuo rinktųsi ta grupė. E, prieš 20 metų tas grupės lygmo buvo politinis. Pirmosius keletą metų, ta grupė veikė politinių lygmenių ir rezultatų pasiektų buvo labai konkrečių ir labai pozityvių. Dabar renkamasi administracinių lygmenių, žemesnių lygmenių. Jeigu ta grupė būtų puikiai veikusi, mums nebūtų tekę susidurti su krize. Tad aišku, kad reikia tą problemą spręsti kitaip, peržiūrėti jos pagrindus ir būtina užtikrinti skaidrumą. Jūs, regis, ketinate tai, net tai ir daryti ir mus, na, mums tai yra geras ženklas. Mes, manau, turėtume dar susitikti, kad galėtume aptarti, e, kas buvo nuveikta. Na ir jūsų pirmininkavimo metu noriu palinkėti jums kuo didžiausios sėkmės, kad visi darbai būtų atlikti. Ačiū. Pirmininkas, jeigu daugiau nėra kitų pastabų, tai tuomet baigsime mūsų posėdį ir kito posėdžio susitiksime kovo 14 dieną 15.30. Posėdis baigtas.